Okay. Dear colleagues. Gerbiami kolegos. Sveiki susirinkę. Manau, kad tikrai jau tinkamas metas pradėti posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra aštuntas. Tai yra pirmininko pareiškimai dėl 2015 m. kovo 21 dienos koordinatorių rekomendacijų ir koordinatorių rekomendacijos buvo išplatintos elektroniniu paštu. Jeigu niekas neprieštarauja, e, galime laikyti tas rekomendacijas patvirtintomis. O dabar galėsime pradėti balsavimus ir siūlyčiau pradėti nuo pirmojo mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra nuomonė dėl pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos. Balsuosime elektroniniu būdu ir balsuoti pradedame. Socialdemokratų frakcijos vienu atstovu yra per daug. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Noriu pasveikinti pranešėją Margaret Auken. c'è il rapporto, sono sette questioni. Andiamo adesso a eh, votare. Na, o dabar eikime prie dešimto darbo atvarkės klausimo, dėl kurio irgi turime balsuoti. Tai yra balsavimas dėl alkoholio strategijos. Na ir pradėkime nuo pirmo kompromisinio pasiūlymo, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dabar trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau 137 pakeitimas su papildymu. Kas už 137 pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau balsuokime dėl ketvirto kompromiso, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 160 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaiškus rezultatas pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 161-162 iš karto už abu, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau. 163 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 165 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 164, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 166, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 167 e, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau 168, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Pritarta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Dabar pereikime prie 192 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dušimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dušimtai pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dušimtai antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 203. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas, kas. Ar norite pasitikrinti dėl 203? Balsuokime, pradedame elektroninį balsavimą dėl 203. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Aštuntas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 215. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti, primta. Devintas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 232. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 233. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dešimtas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Du šimtai šešdešimt šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Likti ir primtas, bet gal pasitikrinkime elektroniniu būdu. 266. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas, priimtas pakeitimas. Toliau 14 kompromisas A. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, Lyg ir atmestas, bet pasitikrinkime. 14 kompromisas A. Ar jau visi pabalsavote? Baigime balsuoti. Primtas. 14b kompromisas atkrenta. Dabar balsuosime dėl 276 pakeitimo, kas už šį pakeitimą 276. EPP, ar jūs už? Kas prieš? Kas susilaiko primta? 15 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 289 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 290 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 295 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 294 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 292 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 291 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Primtas. 293, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dėl 296 nebalsuokime, nes tai lingvistinis pakeitimas. 297 kas už, kas prieš, kas susilaiko, lik ir atmesta, bet pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Primta. 298 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. E, patvirtinta. 299 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 300 pakeitimas e, suderinamas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 302 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 304 kas už, kas prieš, kas susilaiko patikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Priimta. 305. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 306. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 308, 309, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 310, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 311. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 311 pakeitimas. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Atmestas. 32 už, 32 prieš. 314 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 313 suderinamas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 315 suderinamas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 316. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 317. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 16. Kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 17. A kompromisas. Kas už 17. A kompromisą. Keista dauguma. O kas prieš? Lyg ir atmestas, bet pastikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Atmestas. 17b kompromisas. Kas už 17b kompromisą? Kas prieš? kas susilaiko primta. Trys šimtai keturiasdešimt antras, kas už. Trys šimtai keturiasdešimt antrą pakeitimą, kas už. Niekas, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 343 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Jeigu yra abejonių, tai jas reikia išsklaidyti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimtas. Toliau 344. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 341. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigėme balsuoti? Atmestas. Toliau pakeitimas numeris 345. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau. 347. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 348, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 349, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 350, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 352, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 353, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 351, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 354. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 356. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 357, 358 yra identiški, kas už juos, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 359, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 359. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimtas pakeitimas. 360. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau pereikime prie preambulės. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečias, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Priimta. Vieno balso persvara. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Septynesdešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primtas. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmestas. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Dar kartą balsuokime iš naujo. Kelkite aukščiau rankas, nes nelabai išžiūriu. Taigi dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penkioliktas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimtas. Vienuoliktas. Atsiprašau, dvyliktas, kas už, Kas prieš 12 pakeitimą, kas susilaiko atmesta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Atmestas. Keturioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Septynioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Aštuonioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Devynioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimtas. Problema yra štai kokia. Kai kurie komiteto nariai, sėdinti salės E, centre nelabai nori e, kelti rankas. Kągi, 20 e, pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 35. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Priimtas. Toliau 36. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 39 atkrenta. 37 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 38 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 41 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 19 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 49. Kas už? Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Primta. Dabar balsuokime dėl 56 pakeitimo. Kas už 56? Kas prieš? Kas susilaiko perimta? Toliau 61. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko primta? 62. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko atmesta. 63. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 65. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 64. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Šedešimt šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Šedešimt aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Šedešimt devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 71 ir 72, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 73, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Aštuoniasdešimtas, kas už, Tai yra kolegė Somer e, pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 81. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 82. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 84. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 85. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. 86. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 87. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 88. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 89. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Primta. Vieno balso persvara. 92. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 93. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Primta. 95 dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Atmesta. 96. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 97. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 98-99, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 102, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 103, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 104, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 105, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 106, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 107, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 108, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 109. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 112, 113. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 114. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Primta. 117. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 118. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar baigiamasis balsavimas, jis vyks elektroniniu būdu. Balsuokime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Labai ačiū. Na, o dabar Dear colleagues. Gerbiami kolegos. Siūlyčiau tęsti darbą. Tęskime posėdį, nes darbas dar tikrai nebaigtas. Ir dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Ir po to jau pačioje posėdžio pabaigoje keisimės nuomonėmis su komisaru ir komisijos pirmininko pavaduotoju ir Kikatainenu. Tad liko dar 11 ir 12 punktas prieš 13. 11 ir 12 aptarsime kartu. Junktinių tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kyoto protokolo Dohos pakeitimo patvirtinimas ir bendras pagal jį prisimtų įsipareigojimų vykdymas. Ir nedelsdamas norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai Elizabetai Gardinė, tačiau prieš tai labai maloniai norėčiau paprašyti visų mūsų narių ir svečių esančių salėje laikytis tvarkos ir netrukdyti tęsti mūsų darbus, tad dabar žodis poniai Gardinė. Ji paaiškins šį darbo tvarkės punktą. Elizabeta, prašau. Dėkoju labai, ponė pirmininkė. Kalbėsiu palyginti trumpai. Turime sprendimo projektą ir įtre turėtų reikšti, pateikti nuomonę šio klausimu, prieštaraujančių dėl to nebuvo. Taip pat buvo pateikta ir pakeitimų, E, dar galima juos teikti iki balandžio 15 dienos, 12 valandos. Ir tarybos sprendimo projektas bus panaudotas kaip pagrindas Dohos pakeitimo patvirtinimui. Ten yra numatytos sąlygos dėl bendro ES valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimo vykdymo. bei dėl dalyvavimo ETS, tai yra apivartinių taršos leidimų sistemos schemoje. Na ir noriu pasakyti, kad antrajame priedė, Kijoto protokolo antrajame priedė yra išvardintos ES valstybės narės, kurios dalyvauja antrajame įsipareigojimų vykdymo laikotarpyje pagal Kijoto protokolą. Ir didžiausios šalis teršėjos dėje nėra ten įrašytos, tad ES turi naudotis visomis turimomis politinėmis, ekonominėmis ir kitomis priemonėmis, kad įtikintų tas šalis teršėjas pasirašyti tarptautinį teisiškai saistantį susitarimą vienodomis sąlygomis. Ir taip pat norėčiau trumpai paleisti ir kitus klausimus bei iškelti keletą pamatinių aspektų, kuriuos įtraukė į tarybos sprendimo projektą. Palyginus su dabar galiojančia politika bei valstybių narių įsipareigojimais, tais, kurie buvo įtraukti į 2009 metais patvirtintą klimato paketą. Ten valstybės narės buvo įsipareigojusios 20 procentų iki 20 metų sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Ir tai sudarė galimybę taip pat susitarti dėl įsipareigojimų pagal antrąjį Kyoto protokolo laikotarpį, tad nėra jokių pasikeitimų susijusių su tikslais, numatytais siekiais, kuriuos jau buvo apsibrėžusios valstybės narės. Tačiau kalbant apie prievolę um, teikti ataskaitas, čia jau yra numatytos papildomos e, atsakomybės rytis susitarinčiosiom šalims, kalbant apie antrąjį įsipareigojimų laikotarpį. Ir susitarančiusios šalis parengė tas pirminės ataskaitas ir tai padės nus, tiksliau apskaičiuoti e, jų gebėjimus e, bei įsipareigojimus, tai yra taikoma visoms susitarančiosiam šalims ir tai yra reikalingas žingsnis, kuris padės siekti didesnės sutarties šalių atsakomybės. O kalbant apie inovacijas, Tai yra su užmojų mastu susijęs mechanizmas, tai jau egzistuoja, tačiau dabar, jeigu valstybė narė nori padidinti vadinamąjį užmojo, užmojų laipsnį ir nustatyti ambicingesnį tikslą, tai yra įmanoma padaryti. Ir kalbant apie antrąjį priedą, yra numatyta tokia galimybė, tačiau trys ketvirčiai antrajame priedė minimų šalių turi ratifikuoti tokį sprendimą. Ir pagal Dohos pakeitimą ta procedūra šiek tiek supaprastinama, nes norint padidinti vadinamąjį ambicijų lygį, lyginant su pirminiais tikslais, galima tai padaryti nebent jeigu trys ketvirčiai sutarties šalių paprieštarauja tam. Tad nebėra būtinybės ratifikuoti e, to pakeitimo siekiant, kad jis įsigaliotų. Ir kalbant apie Dohos pakeitimą, automatiškai yra pritaikomi tikslai, kad, e, pavyzdžiui, laikotarpėje nuo 13 iki 20 metų nebūtų virš šitos vidutinės išmetamųjų teršalų normos laikotarpėje nuo 8 iki 12 metų. Yra ir nauja nuostata dėl šiltame efektą sukeliančių dujų ir taip pat azoto, tai yra itin svarbus E, visuotinio atšilimo šaltinis ir koncentracijos taip yra gana ribotos, tačiau jos itin auga, todėl buvo įtraukta ta papildoma nuostata dėl šest. Ir 15 metų pabaigoje vyks konferencija Paryžiuje, dar liko nemažai darbų, kuriuos reikia atlikti, užpildyti e, spragas, kurios liko. Tiek ir Envi komitetas turi tai padaryti, tiek ir Europos parlamentas apskritai dar turės padirbėti ir tikiuosi, kad viskas tinkamai pavyks, kad per daug nedelsime. Taip pat yra numatyta 2015 metų vasario 16 diena, tokia indikatyvi data. Ir Be abejo, protokolas iki tos datos nebus ratifikuotas, tačiau tikimasi, kad nacionaliniai ratifikavimo procesai atskirose valstybėse narėse bus baigti iki trečiojo 15 metų ketvirčio, kad viskas būtų parengta e, susitikimui Paryžioje. Tai yra labai svarbi šalių konferencija ir tikiuosi, kad bus pasiektas tas tarptautinis susitarimas, tikiuosi, kad jis bus sudarytas, jo laukiame jau tikrai ilgai ir sudėtingai žingsnis po žingsnio link to ėjome. Ačiū. Dėkoju. Ir dabar nedėlsdami galime pereiti prie 12 punkto. Tai yra sustarimas dėl Islandijos dalyvavimo Junktinių tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kyoto protokolo antruoju įsipareigojimo laikotarpiu. Ir turbūt pamenate iš anksčiau vykusių diskusijų buvo parengtas rekomendacijos projektas. Ir tai yra susijęs su e, susitarimu tarp ES valstybių narių ir Islandijos, to susitarimo projektu dėl Islandijos dalyvavimo Junktinių tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos antrojo įsipareigojimų laikotarpiu. ir pranešimas yra susijęs su susitarimo pasirašymu tarp Islandijos ir ES valstybių narių e, dėl antrojo įsipareigojimų laikotarpio ir, kaip žinia, pagal Kijoto programos projektą ji yra saistanti tarptautiniu mastu Ten yra numatyti tarptautiniai e, saistantis įsipareigojimai dėl CO2 emisijų mažinimo. Dėl to ES valstybės narės kartu yra atsakingos. Ir e, dar per e, pirmąjį įsipareigojimų laikotarpį jos jau mažino tiks, emisijas. Toliau, kalbant apie antrą Kyoto protokolo laikotarpį, buvo E, nuspręsta pasiūlyti e, emisijas sumažinti 20 procentų. Įvyko e, Dohos konferencija ir ten valstybės narės patvirtina savo įsipareigojimus. Nuo 2013 metų sausio pirmos prasideda Kyoto, antras, Kyoto protokolo antras periodas, jis tęsiasi iki 2020 metų pabaigos pagal e, tą e, protokolą ir valstybės narės ir Islandija įsipareigoja mažinti e, emisijas. Buvo paskaičiuota, kiek iš viso yra išmetama dujų, kurios sukelia šiltnamio efektą ir pagal tai buvo nustatyti tikslai. Dabar reikėtų pasirašyti e, susitarimą dėl Islandijos dalyvavimo e, Kyoto protokolo e, antrajame įsipareigojimų laikotarpyje. Islandija jau pasiekė savo individualų tikslą pirmajame, per pirmą Kyoto įsipareigojimų laikotarpį. Islandija sumažino emisijas maždaug 2 procentais. 2009 metais Islandija išreiškė savo pageidavimą dalyvauti ir antrame Kyoto protokolo įsipareigojimų e, laikotarpyje. E, Islandija e, dalyvauja apsikeitinių apsikeitimo apivartiniais taršos leidimai sistemoje. Taip pat E, Islandija dėrėjosi ir dėl narystės Europos Sąjungoje. Yra akivaizdu, kad reikėtų pritarti nedelsant susitarimui dėl Islandijos dalyvavimo ir būtų gerai, jeigu tas e, susitarimas būtų pasiektas dar prieš e, Paryžiaus konferenciją, kuri įvyks 2015 m. gruodžio mėnesį. E Na, o dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Pradėkime nuo pono Andulakis. Jis yra šešėlinis pranešėjas e, dėl abiejų šių pranešimų. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti abiems pranešėjams už visą jų nuveiktą darbą. Labai e, būtų sunku paprieštarauti būtinybei nedelsiant priimti sprendimus dėl šių rekomendacijų ir Europos Sąjungai ratifikuoti Dohos protokolo pakeitimus ir pritarti e, susitarimui su Islandija dėl bendrų, bendrai prisimtų įsipareigojimų vykdymo. Dohos pakeitimai žymi antrojo Kyoto protokolų įsipareigojimo etapo pradžią ir bendradarbiaudami su Islandija mes nusprendėme, kad Nuo 2013 iki 2010 metinis šias e, <clears throat> teršalų kiekis turėtų būti sumažintas 15 procentų per metus. Ir prisijėmėme tokius pat įsipareigojimus ES viduje. Iki Paryžiaus konferencijos turime pasiekti, kad mūsų įsipareigojimai būtų atnaujinti, kad įsipareigotume toliau mažinti teršalus. Todėl abiems pranešimams reikėtų pritarti balsuojant didžiausiai manoma daugumą parlamente e, kad valstybėse narėse nedelsiant prasidėtų ratifikavimo procedūra. Tačiau taip pat nereikėtų pamiršti, kaip sakė komisijos atstovai vakar, kad klimato kaita yra globalinė problema, todėl reikia globalinio požiūrio. tam, kad prasidėtų, pradėtų galioti Kijoto pakeitimai, reikia, kad susidarytų reikalingas ratifikacijų skaičius. Kol kas e, pasirašė tik 26 valstybės. 26 valstybės ratifikavo. Noriu paraginti komisiją padvigubinti pastangas aplinkos sauginės diplomatijos rytyje, kad kad ji pasitelktų įtikinėjimo galės ir paragintų, kad reikaling, užtikrintų, kad reikalingas skaičių šalių ratifikuotų šiuos e, e sprendimus. EKR, ponė Girlink ir ponas Dank. Ačiū, pirmininkė, neturiu komentarų. Noriu padėkoti Jums už pranešimo pristatymą. Aš norėčiau pasakyti, kad e, susitarimo pasirašymas ir įsipareigojimų vykdymas yra ne tas pats dalykas iki Paryžiaus susitikimo. Tai bus svarbu, tačiau tų įsipareigojimų įvykdymas bus visai kitas dalykas. Ačiū, ponas Gerbrandi. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat visiškai pritariu abiems pranešėjams ir manau, jog labai svarbu mums paraginti valstybės narės paspartinti procesus, kad būtų galima užbaigti ratifikavimo procesą iki Paryžiaus e, konferencijos ir kad būtų parodytas tinkamas pavyzdys. Tuo apsiribosiu savo pasisakymę. Pone Konečina. Aš taip pat norėčiau padėkoti abiems pranešėjams. Mano frakcija balsuos už abu pranešimus ir parems pastangas visas juos rengėt. E, pone Evi ir pona Safronte. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu ir e, e, kolegos fronte vardu. Iš tikrųjų, abu šie pranešimai, kuriuos dabar aptarinėjame, yra gana paprasti, neskausmingi. Uh, nes čia kalbama apie e, e, jau privaloma ES ir valstybėms norėms tikslai iki 20 metų atlikti 20 procentų sumažinimą. jau e, panašu, kad mes iki, dar likus penkeriams metams iki termino pabaigos jau pasiekėme 18 procentų tikslą. Tam, kad sustarimas įsigaliotų, jį turi paremti 24 valstybės. Svarbu, kad kiek manoma daugiau valstybių e, pritartų. Taip pat e, galbūt reikėtų siekti, kad susitarimas įsigaliotų ir e, atgalinę datą nuo 2013 metų. Bet galbūt tai būtų kliūtis kitoms valstybėms. Dėl ratifikavimo reikėtų e, siekti ratifikavimą iki 2015 metų pabaigos, bet kažin ar galime tikėtis, kad prie to susitarimo prisijungtų ir kitos e, šalis, kurios e, nepasieks 20 procentų tikslo. Taip pat reikėtų vadovautis ir automatinių emisijų perskaičiavimo mechanizmu. Ačiū. Uh, her comments. Ponas Bardran. Pone Bardran. Ačiū, pirmininkė, laba diena. Visiems noriu taipogi padėkoti abiems pranešėjams už e, projektus ir už siūlymą pritarti tarybos išvadoms e, dėl doho susitarimo pakeitimų. Kaip pirma pranešėja teisingai pastebėjo, ratifikavimas nieko nekeičia. E, ES teisės aktuose arba vertinant nustatytas ribas ir limitus. Tačiau tai simboliškas ES gestas ir tai leistų mums e, įtvirtinti tarptautinius e, teisinius įsipareigojimus nuo dabar iki 2010, kuomet, kaip manome, įsigalios naujasis Paryžiaus susitarimas. Visiškai aišku, kad ES daro viską, kad paspartintų dėrybų procesą ir noriu padėkoti nariams už tai, kad priminė klimato, diplom, diplomatijos klimato klausimų svarbą. Vyriausiai galiotinė e, Federika Mogherini e, padarė klimato diplomatiją vienu svarbiausių prioritetų 2015-aisiais. Jie aktyviai dirba su e, valstybių narių diplomatijos tarnybomis ir komisija, kad e, būtų padarytas maksimalus spaudimas e, e Paryžiaus konferencijos dalyviams, ypač didžiojo dvidešimtuko e, valstybėms, kurios sukuria daugiausia teršalų ir kad būtų pasirašytas naujas susitarimas. Visių suinteresuotų pusių atstovams ES ir pasauliniu mastu bus svarbu e, siekti naujo susitarimo. Valstybės narės e, ratifikuoja susitarimą šalise ir mes tikimės, kad 2015 trečiajame ketvirtyje galbūt Junktinių tautų generalinės asamblėjos proga galėsime pagaliau įteikti e, ratifikavimo patvirtinimo raštus. Dėl Islandijos. Islandija dalyvauja e, įsipareigojimų vykdėme tokiu pačiu pagrindu kaip valstybės narės. Islandijos įsipareigojimai įgyventinami nediskriminaciškai ir Islandijos prisimtų įsipareigojimų lygmuo buvo apspręstas atsižvelgiant į Kyoto įsipareigojimų mastus po Doho susitarimo pakeitimo ir taip pat atsižvelgus į ES teisės aktus, į energetikos ir klimato paketą. Šio uh, dokumento ratifikavimas taip pat nusius svarbę žinę tarptautiniai bendryjai, kad mes laikome savo įsipareigojimų. Tai taip pat parodys pavyzdį, kaip reikia bendradarbiauti, siekiant plataus užmojo tikslų Tuo ir norėčiau baigti, ponė pirmininkė, ir padėkoti abiems pranešėjams. Ačiū prieš baigiančio klausimo nagrinėjimą. Norėčiau priminti, kad pakeitimus reikia įteikti iki balandžio 15-osios, o balsuosime Envi komitete dėl šių uh, pranešimų gegužės 6 ir 7, e, o plenarnėjame posėdėje svarstysime šios klausimus birželio arba Liepos mėnesį. E, dabar trumpa pertrauka mūsų posėdė 20-25 minučių, nes lauksime, kol ateis komisijos vicepirmininkas Katainen ir toliau darbą tęsime 16.30. Ačiū visiems. Dear colleagues, uh... Mėly kolegos. Tęsėme mūsų posėdį, nes turime netiek daug laiko. Ir mūsų laukia keitimasis nuomonėmis su komisijos vicepirmininku Katainen atsakingų už darbo vietas, augimą ir konkurencingumą. Mums bus labai įdomu išklausyti jo minčių apie komisijos prioritetus bei pasikeisti nuomonėmis e, parlamento nariams išsakyti savo nuomonę, pakalbėti apie prioritetus Mes norime daugiausia dėmesio skirti ir 2015-aisiais ypač daug dėmesio skirti veiklos programai, atsižvelgiant į pažangą e, ir darbą renkiant 2016 veiklos programą. Ir iš karto suteikiu žodį jums, o po to vyks keitimasis nuomonėmis su komiteto nariais. Prašau. Gerbėmės pirmininkė, gerbėmi nariai, ačiū už tai, kad pakvietėte mane į jūsų komiteto posėdį. Tikrai esu pasirengęs e, padiskutuoti su jumis apie šių metų veiklos programą ir e, man įdomu būtų išgirsti jūsų minčių apie tai, kaip mes galėtume uh, tobulinti investicijas, kad, kad, nes mums reikia investicijų, kurios e, paskatintų, sustiprintų augimą ir manau, kad tai bus proga vieniems iš kitų pasimokyti. 2015 komisijos veiklos programa yra labai iški ir sukoncentruota. Uh, Kaip jau turėjote galimybę įsitikinti, mes norime pateikti, dirbti sparčiai ir pateikti pasiūlymus. Jau patikėme investicijų planą Europai, e, energetikos sąjungos strategiją bei kelio gairių planą iki Paryžiaus konferencijos, e, pasiūlymus dėl skaitmeninių ir kapitalo rinkų sąjungų bei jaunimo užimtumo iniciatyvą. Komisijos veiklos programa būdavo ilgų politinių dokumentų, apie kurį niekas nekalbėdavo. Tačiau šį kartą viskas yra kitaip. Mes naujoji komisija norime užtikrinti, kad e, e, vykdoma ir, ir politika ir nors politikos priemonės paremtų augimą, užimtumo kūrimą, e, socialinį ir aplinkos sauginį tvarumą. Norime pasiekti konkrečių rezultatų. Komisija padarys viską, tačiau ji negali visko padaryti viena. Vis, turi, turi suvokti, kad nebegalima visko daryti kaip anksčiau, kaip iki šiol. Todėl aš noriu išklausyti jūsų minčių, kaip mums reikėtų dirbti drauge. Ir esu čia tam, kad išklausyčiau jūsų. Komisija nori imtis naujų darbų, kaip ir atsispindi komisijos struktūroje. Komisijos vicepirmininkai dirba gyvendindami projektus komandose. Komisijos nariai nebedirba izoliuotai. Tai tikrai bendras e, politinių sprendimų prieimimas. Komisija nori integruoti e, tvarę plėtrą į savo darbą. Ir mūsų nauja struktūra ir mūsų ketinimai dirbti drauge ir padės tai užtikrinti. Aš taip pat norėčiau akcentuoti investicijų plano bei Europos strateginių investicijų fondo svarbą, e, kuriam dabar skiriu visą savo dėmesį. Komisijos 2015 veiklos programa atspindi naują pradžią, naują startą. Turime išlaikyti pagreitį ir dirbti drauge, kad pasiektume rezultatų. E, pagrindinių iniciatyvų pristatymas numatytas 2015-aisiais, taip pat ir kelio gairių planų pristatymas ir netrukus jie bus paskelbti. Esame pasirengę ir toliau teikti Europos parlamentui visą enciją apie mūsų numatomus projektus. Taip pat taikome ir politinio netestinumo principą, kaip matosi iš pagrindų susitarimo. Išklausę par, iš parlamento uh, nuomonės plenarnėse diskusijose ir komitetos, komitetuose komisija patvirtino, kad kai kuriuos siūlymus atsima iš veiklos programos. Tai leis mums sutelkti savo energiją į sieki e, pasiekti mūsų politikonių tikslų ir taip pat parengti ir naujų pasiūlymų dėl žiedinės ekonomikos, kurie bus pristatyti šių metų antroje pusėje. Be to, kiekvienas komisijos narys E, pradeda renkti naujus šviežius planus ir įvertins naujus pasiūlymus, atsižvelgdamas į komisijos prioritetus, kaip nurodyta komisijos veiklos programoje, ir taip pat atsižvelgs į dešimtį prioritetų, kur, kuriuos parlamentas e, patvirtino, patvirtindamas komisiją. Visą tai užtruks, taip prireiks laiko, todėl aš prašyčiau jūsų išlikti kantriems. Mes žinome, puikiai suprantame E, kritinės pastabas iš, išsakytas dėl kai kurių atsimtų pasiūlymų ir mes išklausėme argumentų. Tačiau apibendrinus viską, mes manome, kad svarbiausia pasiekti konkrečių apčiopiamų rezultatų. Mes nekeičiame tikslų, bet bandome išsirinkti e, protingiausius kelius tų tikslų pasiekti. Pavyzdžiui, mes norime užtikrinti, kad atsirastų tikra, reali žiedo ekonomika ir apie tai šiandien tikriausiai ir kalbėsime. Noriu pakalbėti apie Europos investicijų planą. Praėjusiu metu lakryčio mėnesį patvirtinome invest, Europos investicijų planą ir, kaip žinote, mes patvirtinome pasiūlymus dėl e, strateginių investicijų fondo reglamento sausio mėnesį. Aplinkosauginiai projektai taip pat yra įtraukti investicijų planą ir žiedinės ekonomikos projektą ir jie atitinka finansavimo tikslus. Investicijų plano teisėkuros pasiūlymas dabar yra parlamento rankose. Mes atidžiai e, sekame atskirų komitetų darbą ir e, teikiame paramą ir taip pat suteikiame visą informaciją, kurios mūsų prašo. Po balsavimo komitetuose tikime, e, tikimės vaisingų diskusijų trišalėse susitikimuose su parlamentu ir taryba ir tikimės, kad Europos strateginių investicijų fondas bus sukurtas ir veiks jau iki vasaros. Perinu prie kito prioriteto. Mūsų energetikos sąjungos strategijos, draug, ji buvo paprinta draugė su kelio gairių planu dėl Paryžiaus konferencijos. Mūsų tikslas klimato klausimų yra plataus užmojo ir su draugės energetikos sąjungos siekime trijų tikslų – konkurencingumo, e, apsirūpinimo energijos saugumo ir tvarumo. 2030 energetikos ir klimato tikslų įgyvendinimas yra vienas svarbiausių mūsų prioritetų. Kaip mano kolega Frans Timmer Timermans pasakė kalbėdamas šiame komitete, komisija yra e, nusiteikusi pasiekti, kad ES išliktų, išliktų pasaulio lyderę atsinaujinančio energijos šaltinių srityje. Valstybės narės turi e, Dėl to valstybės narės turi gyvendinti 2020 atsinaujinančių energijos šaltinių tikslus. Pasiūlymai dėl 2030 energetikos ir klimato pagrindų e, susitarimo įgyvendinimo e, bus komisijos man, bus numatyti komisijai e, numa, patvirtintame mandate. Taip pat norime pasiekti uh, išteklius tausiai naudojančios žiedinės ekonomikos Europos Sąjungoje. Tai e, atitiktų ir tvarios plėtros tikslus. Komisija didelį dėmesį skiria visiems trims e, tvarumo aspektams - aplinkosauginiam, ekonominiam ir socialiniam. Naujoji komisija yra pasiryžusi atnaujinti pastangas visose tvarios plėtros matmenyse, remdamasi patvirtintų bendru e, požiūrį. Naujoji projekto, projektų grupių struktūra, e, kuomet toms grupėms vadovauja komisijos vicepirmininkai, yra labai veiksminga. Ir toks požiūris turi būti įtrauktas į pagrindinės politikos rytis. Tai už tai atsako visi mano kolegos ir ypač komisijos vicepirmininkas Timermans, kuris e, stebės mūsų įsipareigojimus, užtikrindamas, kad niekas nenukryptų nuo kelio. Norėčiau perti prie žiedinės ekonomikos klausimo. Tai yra komisijos politinis prioritetas ir mano prioritetas. Ir tai e, yra. Ir ta samprata apspręs komisijos, veiklus per kit, komisijos veik, veiksmus per kitus penkis metus. E, atšvelgdami į tai, ko, kokiu iniciatyvu įmasi Kinija, būtų neprotinga Europai e, ne, nesiekti žiedinės ekonomikos modelio. Ir tai svarbu iš aplinkos sauginio ir konkurencingumo požiūrio taško. Mano e, kabinetas aktyviai dirba, kad parengtų plataus užmojo žiedinės ekonomikos paketą. Kok kokie po to planai mūsų laukia. Visų pirma, parengsime peržiūrėtą atliekų pasiūlymą. Po to ir surenksime mešasias konsultacijas, jose dalyvaus ir parlamentas, ir taryba. Taip pat tas pasiūlymas bus paremtas dabar jau egzistuojančių poveikio vertinimu. Peržiūrėtas pasiūlymas e, išlaikys tą pačią viziją ir nekeis atliekų hierarchijos, sieks pa, užtikrinti didesnius atliekų perdirbimo mastus Europoje. E, mes bandysime išsaugoti dabar galiojančią hierarchiją ir pasimokyti iš praeities klaidų arba pas, pasimokyti iš pažangios praktikos pavyzdžių. Galbūt mums prireiks daugiau lankstumo dėl darbų tvarkaraiščio e, savar, la, šiukšlių laidojimui savartynuose, e, nes norime išvengti didelių investicijų čia. Taip pat e, pasiūlyme bus įtvirtinti saistantis tikslai, bet mes ieškosime ir, ir e, galimybių geriau atsižvelgti į valstybių narių e, konkrečią individualią situaciją. Antra, mes pateiksime veiksmų planą, e, kuris apims visą žiedinės ekonomikos ciklą. E, atliekų politika yra svarbi to žiedo dalis, tačiau tai, to nepakanka. Turime apmastyti viską, ap, žiūrėti, ap, ap, žvelgti visą procesą, iki kažkas tampa atliekomis ir kaip viskas vyksta po to, kai atliekos yra perdirbamos, kaip paskatinti pakartotinį mm, gaminių naudojimą. Taip pat e, kaip, tai, kaip prie to prisidėti per e, gaminių dizainą. Ir užtikrinant didesnę perdirbtų produktų kokybę, e, kaip elgtis su būtiniausiamis žaliavomis kaip pritaikyti inovacijos šioje srityje. Nauda Europos mastu bus vienas mūsų pagrindinių principų. Mes e, bandysime užtikrinti, kad mm, ES mastu būtų įmamasi naudingų veiksmų. Ir šiuo klausimu dėl viso ciklo e, iki vasaros bus paskelbtos viešos konsultacijos ir mes tikimės dirbti draugę su Europos parlamentu šio klausimu. Žinau, kad jūs renksite klausimą šią temą balandžio mėnesį. E, nešvaist, mes nešvaistome laiko, komisijos tarnybos e, labai daug dirba ir aš vadovauju tai projekto grupiai komisijoje, kuri e, parengs planus Europoje per, kitiems keliems metams ir parengs peržiūrėtą e, pasiūlymą. Dirbu draugės su komisijos narys Vela, Benkovska ir vicepirmininku Timmermans. Atinančiomis savaitėmis surinksime susitikimą su, ir jame dalyvaus visi e, susiję komisijos nariai ir tikimės, kad e, įsipareigosime veiklos programą, grįžti prie, veiko, prie šios veiklos programos 2015 vėl ir paskui ją peržiūrėti rudenį. Ačiū Jums uždėmesį, dabar esu pasiruošęs vaisingoms diskusijoms šiais klausimais, kurie Jums yra svarbus. Ačiū labai už Jūsų įžanginį pasisakymą ir nedelsdamas pra, e, suteiksiu žodį EPP atstoviai poniai Gostet. Ačiū, ponė vicepirmininkė Katainenai. Tikrai labai džiugu matyti jūs čia ir e, pasikalbėti su jumis nes e, jums patikėtoje srityje yra labai svarbių klausimų, kurie yra aktualūs ir svarbus mums visiems. Tai yra užtikrinti tvarų augimą ir, ir, ir tai yra jūsų viena pagrindinių sričių. Noriu perėti prie Junkerio plano Tai iš esmės yra ir jūsų planas, kuriam jūs skiriate tiek daug dėmesio, kuris e, susijęs su vyriausiamis viltimis. Tai, tai labai svarbu mums, nes mes imame suvokti, kodėl mes buvome išrinkti ir kad dabar jau perėjome prie konkrečių darbų. Jūs jau žinote, aš tai tik pakartosiu, kad mums ypač rūpi ir mes nenorėtume, kad Junkerio planas prieštarautų pastangoms, kurios jau dedamos daug metų o mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, kad finansavimas ne, nepradėtų eiti kita kryptim, ypač kalbu apie 2020 strategiją. Daugybė atstovų, e, suinteresuotų organizacijų atstovų šioje srityje baiminasi, kad sumažintas ES biudžeto finansavimas šiai sričiai ir kad dėl to galime nukentėti. Uh, sveikatos apsaugos klausimas, mūsų komitetas yra atsakingas už sveikatos apsaugą, reikia e, akcentuoti inovacijų dėgymo e, tempą, nepamiršti e, fundamentaliųjų mokslinių tyrimų vykdomų universitetuose. Todėl, gerbiamas komisijos nariai, norėčiau užgirsti jūsų nuomonę ir sužinoti, kaip jūs užtikrinsite, kad tie pamatiniai moksliniai tyrimai vyktų ir kad jiems būtų ištikrintas reikalingas finansavimas, kad, kad neprarastume to, kas čia jau nuveikta. Taip pat, kalbant apie Junkerio planą, mums svarbu apriboti politinio įsikišimo galimybę, apsprendžiant plano prioritetus. Tie prioritetai turėtų būti augimo sėkimas, kalbėjau apie e, inovacijas medicinos srityje, e, taip pat tinklų dėgymas, kalbėjote apie atliekas, žiedo ekonomika yra viena, vienas pamatinių tikslų, mums ypač rūpi, mums ypač įdomus pamastymai dėl žiedo ekonomikos. E, taip pat reikia ieškoti naujų gamybos metodų, nes šiandien jau tampa nebeįsivaizduojama, kad uh, e, būtiniai elektros prietaisai e, pa, sukuriami bent penkiems metams, jų galiojimo laikas yra bent penkiems metams, tačiau prireikus pakeisti kažkokią detalę, žmonės negali jų nusipirkti. E, jūsų komentarą dėl žiedo ekonomikos mane šiek tiek nuramino. Aš noriu paklausti, kaip Junkerio plane bus um, priimami sprendimai, atrenkat prioritetus ir nusprendžiat, kokius projektus finansuoti, e, nes kalbame apie struktūrinės investicijas. Paprastai tai būna struktūrinės investicijos, šiuo atveju tai bus strateginio svarbos investicijos į inovacijas. Ačiū labai dabar socialdemokratų frakcijos vardu panas Gėtė. Labai ačiū pirmininkė. E, gerbiamas komisijos e, pirmininko pavaduotau Kaitainen. Jūs esate atsakingas už tuos dalykus, kurio Europai tikrai labai reikia. Reikia tvaraus saugimo, e, tvaros ekonomikos, reikia užtikrinti, kad žmonės galėtų pragyventi iš savo atlyginimo, kad gautų orę pensiją. Dabar mes vis dar kovojame su sudėtinga ekonominė krize ir man atrodo, kad teisinga pateikti pasiūlymą dėl investicijų plano, kad būtų investuojama į infrastruktūrą, į tinklus. Visos investicijos į infrastruktūrą yra geros, jos mus skatina judėti prieki. Bet noriu paminėti ir inovacijas. Turime daryti viską, kad išliktumėm e, novatoriški tose sritise, kur jau esame novatoriški ir taptumėm novatoriški ir tose sritise, kur dar nesame novatoriai. Aš norėčiau paminėti ir sveikatos apsaugai skirtą programą. Sveikatos klausimus. Jūsų programą neradau nieko apie sveikatą reikėtų skatinti investuoti ir inovatoriškus sveikatos apsaugai skirtus produktus. Tai būtų investicijos nukreiptos į ateitį. Tai aš noriu pasiteirauti, galbūt 2016 metų darbo programoje mes rasime, ką nors parašyta apie sveikatą. Aš manau, kad reikėtų nubrėžti gairias sveikatos srityje ir ateičiai. Apie žiedinę ekonomiką jau buvo daug kalbėta. Vyksta diskusijos ir Vokietijoje. E, vokiečiai yra įsibaiminę. Beje, vokiečiai visą laiką yra įsibaiminę. Mes bijome priekybinio susitarimo. E, Vašingtonas viską žiūri paprasčiau. Amerikiečiai e, neinvestuoja tiek daug energijos į šio susitarimo sudarimą su Europą mes turėtumėm e, identifikuoti tas rytis, kur galima sukurti daugiausia naujų darbo vietų. E, galbūt taip iki 2030 metų pavyks pasiekti e, mūsų tikslą sukurti papildomus 2 milijonus darbo vietų. Aš manau, kad reikia stiprinti žiedinę ekonomiką Ir reikia dirbti ne tik e, tokioje srityje kaip atliekų tvarkymas. Dabar jau atliekų tvarkymo paketas buvo patvirtintas, reikia žvelgti prieki. Ir e, viskas turi pradėti judėti prieki. Kaip jau sakiau, turime nubriežti gairės ateičiai tam, kad įmonės investuotų. Ir dar vienas dalykas. Tam, Ir mums yra reikalinga gerai veikianti vidaus rinka. Bet kad gerai veiktų vidaus rinka, reikia ir gerai veikiančios e, prekybos apivartiniais e, taršos leidimai sistemos. Dėl to dėrybos tęsis e, ir gegužės mėnesį. Aš norėčiau jūs paprašyti, kad visose sritise e, būtų vykdyta tinkama ETS reforma. E, energijos gamintojams e, dabar kyla problemų, nes jie jau pramiegojo procesus, kurie buvo susijęs su atsinaunančiomis energijomis, atsinaunančiais energijos šaltiniais. Aš jau matau, kad pirmininkas pakėlė plaktuką, norėdamas mane nutraukti, tai aš pats toj e, baigsiu savo pasisakymą. Aš manau, kad e, reikėtų sukurti CO2 emisijos mokestį. Apie tai kalbėjo uh, finansų ministrai, tačiau jie patys, ko gero, tokių veiksmų nesims, juos reikia paskatinti. Na, o dėl Junkerio plano, tai linkims daug didelės sėkmės. Now... Ačiū labai. Dabar ir frakcijos vardu, pane Gerling, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. Visų pirma, ponė Katainė, nenorėčiau paklausti vieno dalyko. Ar manote, kad e, lėšų perkelimas iš Horizontas 2020 programos, kurios buvo skirtos inovacijams ir moksliniams tyrimams e, yra tikslinga investicija į Europos Sąjungos ateitį. Taip pat girdėjome apie kitus lėšų perkelimus, kad būtų uh, e, suteikti papildomų investicijų į augimą ir darbo vietų kūrimą. Tačiau norėčiau paklausti, e, kaip ketinate pasiekti tuos itin ambicingus tikslus, kurie buvo užsibriežti Junkerio plane, uh, Ir norėčiau paklausti, kokio pabudžio garantijas galite suteikti, kalbant apie tas, tos konkrečius reikalavimus matytus jūsų įgaliojime. Tai yra užtikrinti, kad e, kom, konkurencingumo matmo išliktų komisijos programos, e, darbo programos širdimi. Ir norėčiau paklausti, e, kaip tai yra jūsų nuomonė susiję su aplinkosaugos politika. Ačiū labai. Dabar Alde frakcijos vardu ponas Jan Gerbėdė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti vicepirmininką Kataininą atvykusi mūsų dieno, šios dienos posėdį. Manau, kad darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimas yra pagrindinis šios komisijos darbo programos matmuo ir jūs esate atsakingi būtent už šios elementus tai priklauso jūsų darbo portfeliui. Na ir be abejo, visi pritarėme tam, kad visi norime to augimo ir darbo vietų augimo. Taip, tai yra mūsų bendras tikslas, tačiau kaip turi atrodyti tas augimas ir darbo vietų kūrimas. Neretai dažniausiai laikomasi E, tokio politikos kūrimo, kuris yra pagristas moksliniais tyrimais, įvairiomis rekomendacijomis. O jeigu pažvelgčiau į tokias organizacijas kaip EBPO, e, Tarptautinis valiutos fondas, pasaulio ekonomika ir taip toliau, dažniausiai galima susidaryti tokį įspūdį, kad tik tvarus augimas užtikrina tokį augimą bei tokį darbo vietų kūrimą, kuris mums bus būtinas ateityje. Ir ar galite man pritarti, kad augimas bus įmanomas tik tuo atveju, jeigu jis bus tvarus? Toks būtų mano pirmasis konkretus klausimas. Jeigu taip, ar galėtumėte man paaiškinti, kodėl tose politinėse pirmininko Junkerio gairėse ir tose dešimtyje prioritetų nėra minimas tvarumas. Jo ten paprasčiausiai nėra. Kai kalbama apie sinaujinančią energiją, yra paminimas tvarumas, tačiau tai yra susiję tik su energi... energijos tiekimo saugumu ir Putino keliamomis grėsmėmis, tačiau tvarumas atskirai kaip toks nėra minimas. Ir jeigu pažvelgtume į tas organizacijas, kurias minėjau, gerbiamas organizacijas, jos daug dėmesio skiria tvarumui, na, vat, o jūsų komisijos darbo planetai nėra visiškai minima. Ir aš iš ties pradedu nerimauti, kad mes žengėme netinkamo augimo ir netinkamo darbo vietų kūrimo keliu. Galbūt galėtumėte pakomentuoti, ką jūs apie tai manote. Ir dar vienas elementas, jis yra susijęs su žiedinė ekonomika. Visi komisarai dabar kalba apie tai, jog tai yra pagrindinis šios komisijos prioritetas, tačiau mm, man atrodo, kad tai tapo prioritetu tik po to, kai buvo padaryta klaida ir buvo atsiimtas atliekų paketas. Iki tol niekada nebuvo minima žydinė ekonomika kaip prioritetas. Na ir norėčiau užduoti tokį klausimą. Ar tiesa yra tai, kad norima atsikratyti tų europinių tikslų susijusių su atliekomis. Bent jau aš girdėjau tokius gandus. Jūs taip pat kalbėjote apie žiedinės ekonomikos veiksmų plano sukūrimą ir veiksmų planas, kiek aš žinau, yra neteisėkuros dokumentas. 2011 metais jau buvo atlikta puikia analizė, buvo pareiktas puikus e, planas e, pavadintas kelio gairė susijusio su efektyviai išteklius naudojančia Europą. Tačiau, kalbant apie šį planą, kuris buvo parengtas prieš ketverius metus, rezultatų būtų buvę pasiekta, jeigu būtų buvę pateikti teisėjai, kurios pasiūlymai buvo pateiktas. Atliekų paketas ir taip toliau. Na ir man atrodo, kad atliekų dokumentų rinkinys nėra žiedinės ekonomikos dalis, tai yra tik vienas iš žingsnių. Ir norėčiau paklausti, ar jūsų nuomonė tas veiksmų planas, kurį jūs minėjote, e, naujasis veiksmų planas skirsis nuo to prieš ketverius metus sudaryto veiksmų plano ir koks yra skirtumas tarp to veiksmų plano ir to komunikato skirto žiediniai ekonomikai, kuris jau buvo pateiktas. Ar galite pažadėti, kad bus pateikti teisėkuros pasiūlymai, nes vien tik pažadai kažkokių tai veiksmų planų, komunikatų ar kelio gairių E, apibrėžimas dėje nepadės sukurti tos žiedinės ekonomikos, apie kurią kalbate, nes mums reikia, kad darbo vietos būtų kuriamos tinkamai, kad augimas būtų skatinamas tinkamai ir aš būtent kalbu apie tvarų augimą. Ačiū. Dėkoju. Dabar Gūje vardu pasisakys Katarina Konečina. Ačiū labai. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ir komisijos vicepirmininkui už tai, kad atvyko pas mus. Visų pirma, kalbant apie žalį jų užimtumą, jis yra susijęs su tomis pačiomis problemomis kaip ir komisijos darbo programa ir valstybėms narėms kyla nemažai problemų siekiant įtraukti daugiau asmenų į darbo rinką, siekiant užtikrinti, kad jie turėtų reikalingų įgūdžių susijusių su profesiniu augimu ir taip pat kuriant naujas inovatyves žaliasias darbo vietas. Jūs Kalbėjote, kad komisija ketina pateikti paketą susijusiu su mokymo skatinimu, taip pat integracijos į darbo rinką skatinimu. Galbūt galėtumėte pateikti šiek tiek daugiau informacijos apie tokį dokumentų rinkinį, apie tokį paketą ir kada jis bus pateiktas, kas bus atsakingas už susijusius kaštus ir taip toliau. Ir dar vienas klausimas, jis yra susijęs su žydinė ekonomika. Taip, tikrai teisingai minėjote, kad tai yra svarbus elementas ir tam galime pritarti. Ir jūs paminėjote kažkokią tai darbo grupę, komisijoje kalbėjote apie 15 metų rudenį. Ar tai reiškia, kad bus pateiktas kažkoks tai planas, ar kažkoks pasiūlymas dėl teisės akto bus pateiktas? Būtų tiesiog įdomu daugiau sužinoti apie tolesnis jūsų planus susijusius su žiedinė ekonomika. Ir trečiasis mano klausimas, jis yra susijęs su transatlantinė prekybos ir investicijų sutartimi TTIP. Ar galite patvirtinti, kad TTIP nebus sumažintos darbuotojų teisės, ar tikrai nebus joms pakengta. Ir kalbant apie mm, perkelimus iš horizontą 2020 į Junkerio planą, ar yra kažkokių ekonominių duomenų, kurie įrodytų, jog jeigu nustumsime į šalį Horizontas 2020 programą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, ar tai tikrai padarys teigiamą įtaką mūsų ekonomikai? Ačiū. Dėkoju. Dabar žaliųjų frakcijos vardu pasveikau. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ir vicepirmininkui Katainenui už tai, kad prisijungė prie mūsų šiandieną ir pasidalijo savo viziją. Manau, kad prisijungsiu prie daugumos prieš mane pasisakiusiųjų. jų kolegų, nes panašu, kad jie neįtin pasitikė komisiją, kuri teigia, kad jie bus ambicingesni, kurdami žiedinę ekonomiką. Ir taip, kalbant apie tuos atsimtus teisės aktus, buvo pasakyta, kad bus pateikta naujų teisėkuros pasiūlymų, kurie bus susijęs su didesniais užmojais. Na, mums kyla tikrai nemažo abejonių, tikiuosi, kad sugebėsite mus įtikinti. Tačiau kalbant apie komisijos pasisakymus ir pažadus, taip jūs kalbate apie augimą, apie darbo vietų kūrimą, tačiau jeigu išgirstume, ką komisija kalba apie TTIP ir apie galimybę susirasti darbą, tikrai sudėtinga tai padaryti. Ir kalbant apie komisijos užsakytus atliktus tyrimus, ten taip pat yra pateikiama įvairios informacijos. Na ir kalbama apie 400 tūkstančių naujų darbo vietų. Na, o žiedinės ekonomikos paketas e, pa, rodo, kad 580 tūkstančių naujų darbo vietų bus sukurta. Vis dėlto apie tai komisija kalba daug mažiau negu apie TTIP ir mums kyla nemažai bejonių dėl to, tų jūsų didesnių užmojų. Na ir kalbant apie žiedinę ekonomiką ir tuos didesnius užmojus, ką konkrečiai jūs turite omenyje? Ar tai reiškia, kad tai bus tiesiog paprasčiausiai daugiau perdirbama medžiagų, ar bus kuriama tokia jau nauja ekonomika, kuri geriau išnaudos medžiagas? Pavyzdžiui, žinome, kad yra pramonės atsovų vykdoma lobistinė veikla, uh, kurie teigia, kad e, ryč teisės aktas arba cheminių medžiagų teisės aktas užkirta kelią medžiagų perdirbimui. Man atrodo, kad ne apie tai reikia kalbėti, juk tai kenkiančios medžiagos gaminiuose e, trukdo perdirbimo procesams ir Septintame aplinkosaugos veiksmų plane buvo paminėta, kad reikia kurti mažiau toksiškas, nuodingas medžiagas, kurias būtų lengviau perdirbti. Ir greičiausiai tai yra esminis elementas. Tai yra susijęs su inovacijomis, naujų darbo vietų kūrimu. Ir man atrodo, kad čia reikėtų kalbėti ne vien tik apie REACH reglamentą, tai yra cheminių medžiagų registracijos įvertinimo autorizacijos ir apribojimų reglamentą ir jo nevatai sukūriamus apribojimus. apribojimus. Dar vienas dalykas - tai yra galimybė kreiptis į teismą. Apie tai buvo kalbėta. Žinau, kad buvo atsimti ankstesni e, planai 2014 metais ir dabar mums vis dar yra žadama, kad bus pateiktas naujas komisijos pasiūlymas dėl galimybės kreiptis į teismą. O tai yra svarbiausias elementas susijęs su įgyvendinimu ir komisija vis kalba apie tai, koks svarbus yra įgyvendinimas visose valstybėse narėse, tačiau mes taip pat žinome, kad galimybė kreiptis į teismą dėl aplinkosauginių klausimų valstybėse narėse yra skirtinga. Tad mums reikia reglamento dėl galimybės kreiptis į teismą ir Žinau, kad galbūt komisija kažko, pateiks kažkokį tai komunikatą, abstraktų komunikatą, tačiau mums labai svarbu, kad teisė kreiptis į teismą būtų aptariama konkrečiai, ne tik uh, aptariama komunikate ir kad būtų užtikrinta, kad visi mūsų piliečiai dėl aplinkosauginių klausimų turėtų teisę ir galimybę kreiptis į teismą. Na ir trečias klausimas, paskutinis mano klausimas, ponė pirmininkė, jis yra susijęs su investicijų planu. Turiu pasakyti, kad mane šiek tiek erzina vienas dalykas. Kalbant apie komisijos atstovus, E, kurie kaltina parlamentą dėl to, kad parlamentas neva tai stabdė dėrybą susijusią su investicijų planu, bet tačiau taip mes darome tik todėl, kad norime geresnio investicijų plano, nenorime, kad viskas būtų taip kaip anksčiau, kaip įprasta, nebegalime visko taip tęsti. Na, o jeigu jau norime tai padaryti, reikia užtikrinti, kad investicijų planų e, Europos investicijų bankas e, nevykdytų tų įprastų projektų, kurie buvo įgyvendinami iki šiol. Reikia rinktis tuos rizikingesnius projektus ir tai reiškia, kad reikia geriau suformuluoti kriterijus susijusius su tuo, e, kam skirti lėšas. Reikia kalbėti ne tik apie tai, iš kur paimti pinigus, bet ir kur juos nukreipti. Uh, tai yra svarbus elementai. Ir kai girdime komisijos atstovus, kurie teigia, kad Europos parlamentas trukdo vykstančiams dėryboms, tai tikrai nepadeda vykstantiems procesams. Tad jeigu norite pasiekti, kad pasiūlymas būtų geresnis, pradėkite intensyviau stimuliuoti tas diskusijas ir padėkite užtikrinti, kad viskas būtų atlikta tinkamai, nes man atrodo, kad jūs patys labiau iškirsite kelią toms diskusijams, kurios padėtų pakeisti esamą padėtį. Ačiū labai. Dabar FDD frakcijos vardu pasisakys Nikola Peričinė. Prezidentė. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos pirmininko pavaduotojai Katainam. Kaip ir visi kiti, aš su dideliu susidomėjimu stebiu, kaip komisija gyvendina savo darbo programą ir prioritetus. Ir be abejo, nekyla jokio abejonių, kad yra būtina investuoti tam, kad atsigautų ES ekonomika bet e, ta ekonomika turėtų būti kitokio tipo, tai turėtų būti vadinamoji e, melinoji e, ekonomika, kuris semėsi įkvėpimą iš e, gamtinių ekosistemų. E, tai reiškia, kad e, gamtoje yra, nėra ekosistemose nėra atliekų, yra e, begalės išteklių. Deja, e, mūsų visuomenė yra pagrista vartojimu ir dėl to yra, kenčiam, ir dėl to yra e, kenkiama aplinkai. Tai aš noriu pastirauti, kaip jūs ketinate skatinti investicijas į mėlyną ekonomiką, į atsinaunančius energijos šaltinius. Jūs kalbėjote apie e, žiedinę ekonomiką, bet e, e, naujame fonde nėra numatyti nėra numatytos investicijoms tiems projektams, kurie mažintų CO2 emisijas. To nėra numatyta C. Ačiū. Dėkoju. Išklausykime ir kitus klausimus. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos pirmininko pavaduotojai Katainen. Gal visų pirma jūs atsakykite į šios pirmosios klausimus. Ačiū pirmininkė, ačiū už visus klausimus, aš juos pabandysiu sugrupuoti nes buvo e, e, klausimo apie programą Horizontas 2020, taip pat ir apie e, investicijų planą. Pradėsiu nuo investicijų plano finansinės dalies. Kuo puikiausiai suprantu, kad jūs esate susirūpinę dėl programos Horizontas 2020 išteklių naudojimo investicijų planui. Aš tiesą sakant, Esu e, e, daug dirbę švietimo srityje, e, mano šalies parlamento švietimo reikalų komitete. Ir tikrai norėčiau, kad programa Horizontas 2020 išlaikytų savo finansavimą. Programa Horizontas 2020 yra pati didžiausia pasaulyje e, programa skirta moksliniams tyrimams. E, tai yra apie 70 milijardų eurų suma. Na, o dabar mes ketiname e, dalį tos sumos paversti paskolomis, kurių dydis bus 2,7 milijardo eurų ir jos atneš e, tikrai daugiau naudos negu 2,7 milijardų eurų. Marselio universitetas e, jau e, nurodė, kaip štai, vyko šio universiteto bendradarbiavimas su, su banku. E, įvairūs mokslinių tyrimų projektai tik iš dalies būdavo finansuojami iš privačių šaltinių. Šios savaitės pradžioje buvome nuvykę į Kiprą. Ir, ir Kipre, e, kur beje situacija dabar tikrai sudėtinga, e, tas universitetas, kur aš apsilankiau, pasididžiavimu E, pareiškia, kad e, jis bendradarbiauja su EAP. Ir Be abejo, dar noriu pabrėžti, kad, e, pavyzdžiui, profesoriams atlyginimus turi mokėti valstybės, valstybės narės. Bet būtų neteisinga sakyti, kad E, pagrindinių mokslų tyrimai neturėtų gauti finansavimą iš EIB. Ir tos šalis, kurios susiduria su krize, šiuo metu naudoja daug finansinių instrumentų moksliniams tyrimams finansuoti. Taigi iš e, Horizontas 2020 programos būtų galima finansuoti dalį projektų. Ir jūs teiravotės, kaip naujas e, fondas skirsis nuo e, dabartinio EIB iš naujo fondo bus daug finansuojamas ir bus finansuojami ir infrastruktūrų projektai ir moksliniai tyrimai. Taip pat ir didesnė rizika keliantis e, projektai. Aišku, mes galėtumėm padidinti ir EIB arba Europos investicijų banko uh, E, galimybę skolinti, bet mes pagalvojame, kad iš šio naujo fondo galima būtų finansuoti ir tuos didesnę riziką keliančius projektus. Iš šio fondo galėtų gauti finansavimą ir novatoriškos mažos bei vidutinės įmonės. Uh, Taigi iš esmės bus finansuojami tie didesnės rizikos projektai. Bet ne komisija tos projektus atrinkinės. Aš jau buvau sustikęs su investuotojais iš įvairių šalių ir jie teiravosi, kas atrinkinės projektus. Aš sakiau, kad fondo valdyba atlik, atrinkinės projektus. profesionalus investuotojai, e, kurie dirba rinkoje e, nepriklausomai e, dirbdami, bus atrinkti į tą valdybą ir būtent jie dalyvaus projektų atrankoje. Apibendrindamas galiu pasakyti štai ką. Naujasis fondas turėtų būti toks fondas, kur, iš kurio bus daugiau finansuojamos naujas technologijos, infrastruktūra, e, energetinis saugumas. Visi procesai, kurie turėtų padėti sukurti naująją ekonomiką. Pane Grositet. Man atrodo, pirmą jūsų klausimą jau atsakiau ko gero ir antrą. Taip pat. Toliau ponas Greta. Aš visiškai pritariu tam, ką jūs pasakėte, kai kalbėjote apie investicijas į sveikatą. Aš visiškai jums pritariu dėl tų sveikatos aspektų, kuriuos jūs minėjote. patirtis sukaupta e, sveikatos rytie nebuvo taip gerai e, naudota, kaip kad galėjo būti panaudota skatinant atsigauti ekonomiką ir kuriant darbo vietas. Dėja, mes neleidžiame, kad sveikatos apsaugos sektorius e, taptų kiek įmanoma novatoriškesnis. mes čia negalime vadovautis pačiais, vadovautis pačiais naujausiais verslo modeliais. Europos investicijų bankas e, ir toliau teiks finansavimą 60-70 milijardų eurų per metus įvairiems e, sveikatos apsaugos sektoriaus projektams. Toliau antras jūsų klausimas – Kodėl mes atmetėme atliekų paketą? Ten buvo kalbama tik apie vieną sektorių. Tai buvo komisijos teisėkuros pasiūlymas. Jis buvo parengtas gana greitai, gana sparčiai. Visos komisijos tarnybos galėjo prisidėti prie komisijos pasiūlymo rengimo. Dabar pasiūlymą peržiūri visos komisijos tarnybos tam, kad e, išvengtumėm, e, jog atliekų tvarkymo paketas būtų pernelyg vienpusiškas. Atliekų pasiūlymas, atliekų paketas e, yra žiedinės ekonomikos dalis, bet ne vienintelė žiedinės ekonomikos dalis. Taigi mes skatiname peržiūrėti atliekų paketo pasiūlymą. Mes norėtumėm e, užtikrinti nuseklesnį keletą sektorių apimanti požiūrį E, tam, kad būtų skatinamas ekonomikos atsigavimas darbo vietų kūrimas. Taip pat mes norime išsiaiškinti, į kokias rytis reikėtų daugiau investuoti tam, kad galėtumėm sukurti naują ekonomikos tipą. Aš norėčiau labiau pasigilinti į pačią koncepciją prieš pateikdamas pasiūlymą. Dėl, tos, dėl naujo ekonomikos modelio kūrimo. Dabar vyksta konsultacijos, birželio mėnesį vyks susijusių pusių konferencija. Na, o žiedinės ekonomikos paketas o taip pat ir atliekų paketas pasirodys rūdienį. Aš tikiuosi, kad jūs mums padėsite. Aš tikiuosi, kad vyks labai gyva, gyva diskusija apie tai, kas iš tikrųjų yra ta žiedinė ekonomika. Kokią koncepciją mes turėtumėm pasirinkti. Uh, Kokia koncepcija mums padėtų užtikrinti e, tvarų augimą ir e, tvarų e, išteklių panaudojimą? Tai yra sudėtingas projektas, kol kas dar neklauskite, kokie bus to projekto rezultatai, dar tam per anksti. Galbūt per artimiausius mėnesius ar metus kas nors paaiškės. Pane Gerling teiravosi dėl svirtinio uh, rodiklio. Anksčiau jis buvo 18, dabar mes kalbam apie 15. Kodėl jis yra žemesnis? Nes yra didesnė rizika. Tai yra patys naujausi duomenys. Taigi 21 milijardas. Suma atneš 6 milijardus e, eurų ir taip pat tai pritrauks 250 milijardų iš privačių šaltinių. Taigi e, bus finansuojama e, ne vien tik tais iš viešo biudžeto, bet ir iš privačių šaltinių. Naudodami Europos mokesčių mokėtojų pinigus, mes turime stilti dėmesį ties naująją ekonomiką, tyrimais, e, moksliniais tyrimais, inovacijomis. tvarumu, švietimu, tretinio mokymo kokybės kelimu. Tai turėtų užtikrinti aukštesnį, e, didesnį ekonomikos augimą ateityje. Dėl TTIP susitarimo. Nei mes, nei amerikiečiai neketiname e, e, sušvelninti e, darbo rinkoje taikomų standartų. Kaip žinia, yra, kai kurie, yra tokių klausimų, dėl kurių nesiderame. Tai taip yra susijęs su techninių standartų harmonizavimu ir tai labai svarbu. Na, bet kalbant apie sveikatą, maisto produktų saugą, tai ne, dėl šių klausimų mes tikrai nesidarėsime TTIP kontekste. Dėl to abi pusės sutarė. Hmm? Man atrodo, kad atsakiau į daugelį e, klausimą. Beje, pamiršau dėl galimybės kryptis į teismus. Komisija laikysis tų įsipareigojimų, kurie jau buvo prisimti. Čia jokių pokyčių nebus. Jūs kuo puikiausiai žinote, koks yra visas paketas, kaip komisijos atstovai jau anksčiau yra sakę šiame komitete. Mes dirbsime tokiu pagrindu, dėl kurio buvo sustarta anksčiau. Ačiū. Atsiprašau, pirmininkė. Aš labai atidžiai klausiausi, bet aš neišgirdau atsakymų į savo klausimus apie tvarumą kaip vieną iš griežtų e, ateities augimo kriterijų. Taip pat ar sulauksime pasiūlymų dėl žiedinės ekonomikos, o ne vien veiksmų planą. Bus teisėkros pasiūlymų ir kitų pasiūlymų, nes ne viską galime reglamentuoti įstatymais. Tačiau tai nereiškia, kad tai bus mažiau vertingi pasiūlymai. Bus ir tokių, ir tokių. Aš bandžiau paaiškinti E, tvarumo kriterijų. Tvarumo kriterijų susideda iš daugybės dėmenų. Vienas iš jų tai aplinkosaugos matmuo. Žvelgdami dešimties, penkių dešimties metų ateitį galime nesunkiai suvokti, kad bus toks momentas, kuomet jungtinės valstijos nebeprivalės konkuruoti švarių technologinių sprendimų klausimų. Jeigu pažvelgsime į Kiniją, tai matome, kad Kinija yra priversta rinktis e, švarius technologinius sprendimus dėl aplinkos sauginių sumetimų. Europa taip pat dėl ekonomikos e, ir dėl ekonominių ir aplinkos sauginių sumetimų. Todėl yra logiška kurti bendrą švarių technologinių sprendimų rinką. Šiandien, pavyzdžiui, kai kurios valstybės narės neleidžia naudoti, neįsileidžia švariausių, e, šio laikiškiausių kūro šaltinių, pavyzdžiui, Danija neįsileidžia, nes nori apsaugoti bio degalų, senesnės kartos bio degalų rinką. Būtent todėl strateginių investicinių fondas daugiausia dėmesio skirs tokiems su, su rizikos e, aspektus susijusiems projektams, būtent energetikos rytyje. Jeigu kalbėsime apie kitus tvarumo aspektus, man labai sunku atskirti socialinį ar švietimo tvarumo aspektą. Aš manau, kad jeigu mes daugiau dėmesio skirtume mokytojų e, švietimui rengimui, Europa būtų socialinėje plotmėje daug tvaresnė, nuseklesnė, nes yra daug, labai daug e, situacija labai nevienoda mokytojų kvalifikacijų srityje. Ir dažniausiai tvariausi ekonominiai procesai yra tie, kurie su, užduoda daugiausia naudos ir būtent ten, tokioje aplinkoje, sukūriamos inovacijos. Ir pirmininkų leidžiu, aš pakalbėsiu ir pateiksiu pavyzdį. Pakalbėsiu apie tai, ką mes turėjome nuveikti ir ką lab, ko labai sunku pasiekti Europoje. Tai bendras sprendimų prieimimas apmokestinimo srityje. Savo ankstesnė, ankstesnėje karjeroje aš e, reform, vykdžiau apmokestinimo, energijos apmokestinimo reformą. Pagal tą reformą e, buvo paskatų e, investuoti į, į, į į grinasias technologijas. Tas, ta, to paties pasiekėme ir o, o, keleivinių, tačiau automobilių transrityje. Buvo sukurtos paskatos investuoti į švariausius technologinius sprendimus, buvo sukurtos vienodos konkurencinės galimybės. Ir aš manau, kad tai yra įmanoma ir Europos mastu. Ačiū. Dabar antrasis klausimų raundas. Turiu prašyti kolegų nekalbėti ilgiau nei pusantros minutės, nes turime pusvalandį ir klausimas, ir atsakymams. Pane Gardinį, ačiū pirmininkė. Labai trumpai norėčiau grįžti prie uh, naujo fondo, prie Europos strateginių investicijų fondo. Aš uh, E, suprantu, kad buvo pasirinkta neskirstyti išteklių pagal geografinius kriterijus, bet aš manau, kad tos investicijos turėtų skatinti ES sąnglaudą tiek teritorinę, tiek ir socialinę. Gal e, komisija mano, kad šitą reikėtų pakoreguoti Pagal ką bus atrenkami projektai? Kokie bus tie kriterijai? Ar jie tikrai yra tinkami? Ar pagal juos tikrai bus atrenkami patys geriausi projektai? Galbūt e, iš ekonominės pusės ne visi tie projektai atrodo patys patraukliausi. Gal jūs e, galite suteikti daugiau informacijos apie sektorius, kuriuose bus įgyvendinami projektai? Ar bus e, laikomas ir kažkokių tai geografinių kriterijų? Ar nebus uh, taikomi geografiniai kriterijai? Dalį. Toliau, pane Dalį. Ačiū, pirmininkė. Pone Katainen, turiu pasakyti, kad... Mm, Mes nesame tokie įsitikinę kaip jūs, vertinant Europos strateginių investicijų fondo finansavimo aspektą. Mes netikime, kad viskas bus taip sklandžiai, viskas taip sklandžiai kaip jūs e, pristatote, nes prireiks ne tik perkelti 7 milijardus iš horizonto 2020 ir e, infrastruktūros projektų finansavimo. Iš tikrųjų, jeigu jūs iš tikrųjų norite perkelti tas lėšas ir užtikrinti augimą, manau, kad EFSI turėtų būti skirtas investicijoms, kurios ekonominių, socialinių ir aplinkos sauginių požiūrių būtų e, gyvybingos ir pakankamai brandžios, bei taip pat uh, E, būtų susijęs su tam tikra rizika, bet tai patenkintų reikalavimą kurti kokybiškas darbo vietas, pereiti, užtikrinti pereimą prie žiedo ekonomikos, užtikrinti tą teritorinę sanglaudą Europoje. Tačiau šiandien dar nesulaukiama klausimų, atsiprašau, sakymai daugybę klausimų, tikimės išgirsti juos iš jūsų. Yra daug e, e, spėlionių apie garantijas teikiamas su EFSI E, e, iš EFSI fondo. Ar tik tai dalis galimų e, nuostolių bus dengiama, ar, ar visi patirti nuostoliai bus padengti. Ir taip pat ar bus numatytas minimalus projekto e, mastas. Taip pat sverto E, rodiklis. Kaip komisija tikisi, kad mes patikėsime, kad iš tikrųjų tas sverto rodiklis bus 15 kartų, jeigu kol kas nėra jokių pavyzdžių. Ačiū. Toliau Karl Heinz Florence. Ja, ich versuche. Ačiū, aš pasistengsiu kalbėti greitai. Jau buvo patikta daug klausimų komisarui. Aš labai džiaugiuosi, kad e, šiandien pas mus atvykote e, Na, bet nesu labai patenkintas e, jūsų atsakymais. Jūsų kolegos e, irgi e, nelabai tinkamus atsakymus pateikė. Ir aš noriu pasteirauti, ar kaip, kad teigiama kai kuriuose ataskaitose, jūs norite teikti prioritetą deginimui, o ne perdirbimui. Aš Manyčiau, kad atliekų tvarkymo politikoje reikėtų siekti inovacijų. E, atliekų deginimas turėtų būti tik tais pačioje pabaigoje. Arba pati kraštutinė išeitis. Dar kitas klausimas. Po e, rinkimų e, komisija, komisija ištiko depresija. Viskas buvo e, piešiama e, juodomis spalvomis. E, komisaro Potočnik visi pasiūlymai buvo kvestionuoti. Bet kas atsitiks su pramonės sektoriumi? Ir kaip jūs, jums atrodo, kodėl taip yra? Vokietijos pramonės sektoriaus atstovai teiraujasi, kodėl komisija taip elgėsi. Jūs e, e, teigiate, kad pasisakote už lankstumą teisės aktų srityje, bet ar nekyla problemų dėl tų teisės aktų įgyvendinimo? Visą Europą nuo Austrijos iki Italijos e, yra labai daug skirtumų. Bet kodėl teisės aktai yra taip skirtingai gyvendinami? Dėl tokio uh, skirtingo įgyvendinimo uh, skundžiasi ir įmonės, ir gyventojai. Pirmininkė, jūs esate visiškai teisus, bandydamas mane nutraukti, uh, nes jau viršiau kalbėjimo laiką, bet taip noriu pasakyti, kad įmonės yra tikrai nepatenkintas. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner. Um... Ačiū. Komisijos narys, sako ponas Dens. Aš norėčiau pratesti. Uh, kolegų mintis, Gerbrandį ypač mintį dėl to, iš kur, bu, kas skatins, kas bus augimo šaltiniu ateityje. Pramonė yra ypač svarbi, jį vaidina ypač svarbu vaidmenį nuosmokio laikotarpiu. Noriu paklausti apie IEFOS veiksmų programą. Žinome, kad aplinkos sauginėje srityje reikia kai kurių teisės aktų, nes kitaip aplinkos, saugos, aplinkos apsaugos nebūtų. Taip pat žinome, kad dabar e, galiojantis apsaugos sprendimai pasiteisina, kitus reikia sustiprinti. Čia kyla klausimas, kokiu papildomų teisės aktų reikia. Tačiau mes e, nekartą jau girdėjome žinę, kad mums svarbi kad svarbiausia yra geresnis reglamentavimas. Nemanau, kad kas nors tam galėtų paprieštarauti, nes priešinga situacija yra prastesnis reglamentavimas. Tačiau ar galime užtikrinti geresnį reglamentavimą mažinant taisyklių kiekį, kaip išspręsti šią dilemą, nes tuo tarpu mane neramina ta, ta kryptis, kurią, kurią komisija siūlo eiti. Na ir tas fantastiškas e, žiedinės ekonomikos pasiūlymų rinkinys, kaip tai atitiks tą poreikį užtikrinti geresnį reglamentavimą. Pone Višnievska. Ačiū pirmininkė. Energetinės sąjungos viena iš prielaidų yra dėje visiškas CO2 atsisakymas. Aš esu iš Lenkijos, Silezijos regiono. Iškastinės anglės klausimas mums yra ypač aktualus. Visiškas anglės atsisakymas reikš masinį darbo vietų praradimą e, kasybos pramonėje. Ir kaip žinote, viena darbo vieta kasybos pramonėje sukuria dar penkias darbo vietas e, susijusiose e, srityse. Noriu paklausti, kokias galimybės, kokias efektyvas išvelgėte kasybos sektoriui, e, jeigu kalbėtume apie šio laikinės anglijas technologijas, nes kalbant apie dekarbonizavimą, tai vienas iš energetikos sektoriaus ramščių yra investavimas į naujus sprendimus, tai ypač aktualu komisijai. Taigi, kokiu mastu dekarbonizacija apspręs tai, kokie moksliniai tyrimai bus parink, atrinkti komisijos finansavimui. Galbūt galima rinktis technologijas, kurios leistų švariau deginti anglį. Jei, pavyzdžiui, leidžia panaudoti visą anglį esančią po žeme, bei taip pat užtikrina didesnį e, energetinį saugumą ir suteikia kitų pranašumų. Mano regione sparčiausiai krinta gyventojų skaičius Europoje, pone. Pone Gregozy, ačiū pirmininkė. Aš noriu išsakyti štai kokią mintį, kaip parlamento narė po Junkerio komisijos paskirimo Europos parlamentas nepakankamai įtraukiamas į vairius projektus. Aš esu jau antrą kadenciją parlamente. Kaip demokratiškai išrinkta Europos parlamento narė. E, galiu pasakyti, kad mes anksčiau sulaukdame daugybės teisės aktų pasiūlymų, o kai atėjote jūs, kai atėjote Junkeris, nebėra teisės aktų pasiūlymų, teisės aktų, dėl kurių reikia priimti sprendimus. Tai reiškia, kad atrodo teisėkuros procesas, e, kurio tikisi Europos piliečiai, mm, nu, nutrūko. Taip pat turiu klausimą apie, e, jūs kalbėjote apie tvarų augimą. Aš noriu paklausti, užduoti klausimą apie tvarę sveikatos apsaugą, nes čia yra problema ir norėčiau, kad e, jūs atkreiptumėte į tai dėmesį. Žinau, kad Dėl, turiu klausimą apie endokrinę sistemą ardančių medžiagų. Žinau, kad yra teisingumo teismo sprendimas, nes jūs nesulaikite kai kurių e, nuostatų. Noriu paklausti, ką rengėtės daryti. Ar rengėtės bandyti dar išlošti laiko, rengdami ekonominę poveikę studiją, ar galbūt pramonės sektorius eina į priekį. Ir kai kalbate apie amerikiečius, atrodo, kad nėra net kalbos dėl grįžimo prie kai kurių hygienos ir sanitarinių normų, bet ar tai reiškia, kad iškils pavojus mūsų teisės aktams? Pavyzdžiui, pesticidai, nes šią problemą, apie kurią kalbu, sukelia pesticidai. Taigi, ar galite pažadėti, kad 2015-aisiais tie kriterijai bus patvirtinti ir kad tie kriterijai bus patvirtinti prieš pasirašant TTIP partnerystę. Tai yra jūsų atsakomybės sritis ir kai jūs kalbate apie Europos dinamikos užtikrinimą, tai susijęs su šiais klausimais. Ponas Balsu. Ačiū, ponė pirmininkė. Thank you. Strateginių investicijų fondas kurio dydis 315 milijardų eurų bus, atsiras ir galė, jo lėšas bus galė, panaudojamas tik tuo atveju, jeigu privatus sektorius įneš 3 kart, 15 kart daugiau lėšų. Juk tai reiškia, kad vyriausybės turės teikti garantijas, o Vengrijos patirtis yra labai neigiama dėl tų viešo ir privataus sektoriaus partnerysčių ir mes baiminamės, kad e, atsiras tokių struktūrų, pagal kurias rizika turės prisimti privatus sektorius, bet privatus sektorius, įdėdamas, pasims visą pelną. Svarbu kurti darbo vietas mažas, smulkus verslas sukuria 65 e, procentus visų darbo vietų Europoje. Ir mes manome, kad komisija turėtų užtikrinti ypatingą specifinę pramonę. Apie tai ir kalbama šiame pasiūlyme, džiaugiamės tuo. Bet yra dar vienas dalykas. Paramos smulkiam verslui finansavimas apims bus skirtas ir įmonėms, kuriuose yra tik įmonės iki 3, nuo 350 iki 3 tūkstančių darbuotojų, tai skirtingų įmonių dydžių kategorijos. Pan, panie Przewodniczący, jako odpowiedzialny za... Ponas Gžyš, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Jūs esate atsakingas už E, darbo vietų kūrimą, augimą ir mūsų ekonomikos konkurencingumo stiprinimą. Ir manau, kad jums tikrai kils nemažai problemų, bandant išspręsti visas susijusias problemas. Iš vienos pusės tarsi e, turite užtikrinti, kad bus įvykdyta tai, apie ką mes tik daug kalbame, tai yra tvarus saugimas. Iš kitos pusės reikia užtikrinti ir mūsų pramonės konkurencingumą, darbo vietų kūrimą. Jolab, kad E, reikia atsižvelgti ir į tas sąlygas, e, kurios bus e, sukurtos, kai bus sudarytas TTIP susitarimas ir taip mes tarsi plačiau atsiversime pasauliui. Na ir mūsų pramonės atstovai jau siunčia tam tikrus signalus ir kalba apie tai, kad uh, E, tarsi linkstama prie e, gamybinio nutiekėjimo dėl energetikos kainų skirtumo, reglamentavimo skirtumo. Ir norėčiau paklausti, ar jau buvo atlikti jūsų vertinimai susijęs su tais teisės aktais ar kažkokiais tai ekonominiais faktoriais, pavyzdžiui, kaip mano minėta, energijos kaina, juk tie dalykai yra labai svarbus priimant vieną ar kitą sprendimą susijusi, pavyzdžiui, su vadinamoju gamybiniu nutekėjimu. Taip dažnai kalbama apie anglės dioksido nutekėjimo riziką, tačiau kalbant apie chemijos pramonės atstovus, jie turi tam tikrų abejonių. Taip, pas mus galioja ryč reglamentas ir už ES ribų nėra panašaus reglamento. Tad norėčiau paklausti, e, kaip, ar tai nebus vienas iš tų faktorių, kuris e, lems gamybinį nutekėjimą už ES ribų. Dėkoju dabar, ponas Gramatikakis, prašau. Ačiū labai. Norėčiau pasveikinti komisijos pirmininko pavaduotoją Kataineną. Džiugu, kad, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį ir turbūt iš pateiktų klausimų puikiai suprantate, kad naujasis investicijų fondas turėtų visų pirma būti nukreiptas link žaliųjų investicijų, link tvariųjų investicijų. Tačiau taip pat baiminosi, kad nepaisant tų gerų ketinimų yra tokių šalių, kurios dėje negalės pilnai pasinaudoti to fondo suteiktomis galimybėmis ir tam yra įvairiausių priežasčių, pavyzdžiui, ekonomikos nestabilumas ar kitos didelės rizikos susijusios su ekonominėmis aplinkybėmis kurios pavyzdžiui egzistuoja mano gimtojoje šalyje Graikijoje. Na ir norėčiau paklausti štai ko. Kaip ketinate skatinti privačius investuotojus įsitraukti į tą procesą, atižvelginti tai, jog vis dėlto egzistuoja toks ekonominis nestabilumas, kaip ketinate juos įtikinti, kad pakaks stabilumo ir kad jų investicijos sulauks gražos? Ir pavyzdžiui, žvelgiant į Graikijos pavyzdį, Gali būti, kad mes žengėme link trečiojo memorandumo ar trečiosios programos. Tikiuosi, kad tai padės Graikijos ekonomikai e, pasiekti ekonomikos saugimo ir pagerėjimo. Ir tikiuosi, kad Europos strateginių investicijų fondas suvaidins svarbu vaidmenį. Ir tikiuosi, kad e, Jis bus panaudotas sėkmingiau nei anksčiau galiojusios programos, nuo kurių nukėtėjo ne tik Graikija, bet ir kitos ES valstybės narės. Ačiū. Dėkoju, ponė Dantan, prašau. Ačiū, kad atvykote su mumis susitikti. Jūs patikėjote. Jūs esate komitete, kuris atsakingas ir už maisto produktų apsaugą. Kalbame apie e, sektorių, kuriame galima e, sukurti daug darbo vietų, kuriame dirba daug mažų ir vidutinių įmonių. Deja, šis sektorius sukuria labai daug atliekų ir kelia grėsmę aplinkai. Ir būtent dėl tos priežasties mums atrodo būtų naudinga Atrodo, kad problemų iškilo dėl vertimo jūsų pasisakymo į anglų kalbą. Ar galite pabandyti dar kartą iš naujo? Jūs e, esate aplinkosaugos komitete, kuris taip pat atsakingas ir už maisto produktus. Tai yra maisto produktų saugos klausimai, kalbėtojo mikrofonas išjungė dėja. E, maisto gamybos sektoriuje pagaminama daugybė atliekų ir būtent e, reikia taip pat nepamiršti, kad šiame sektoriuje yra labai daug mažų ir vidutinių įmonių, tačiau į, į, į jas buvo pastaruosiais metais labai mažai investuojama. Pasaulyje maisto produktų poreikis išaugo ir toliau auks. Todėl turiu štai kokį klausimą. Ar jūs manote, kad šis sektorius galėtų būti ateities sektoriumi ir taip pat tikėtis e, mokslinių tyrimų finansavimo šio, šioje srityje pagal Junkerio planą. Ačiū labai, panas Demismeker, prašau. Ačiū labai. Norėčiau pasveikinti komisijos pirmininko pavaduotoje. Aš esu AKR šešėlinis pranešėjas e, dirbantį su perdirbimo ir perdirbimo ekonomikos klausimais ir norėčiau užduoti keletą klausimų. Turiu pasakyti, kad kai kurie komisijos siunčiami signalai verčia mus nerimauti. Ir šiandieną girdžiu e, tą patį, e, ką mums e, pristatė Europos politikos centro atstovė, kuri kalbėjo apie tai, kad mums reikėtų dar kartą įvertinti savo tikslus. Tad norėčiau paklausti, ar tie europiniai tikslai išliks mūsų teisės aktuose ir ką konkrečiai komisija turi omenyje, kai yra kalbama apie tai, jog norima numatyti konkrečius tikslus konkrečioms valstybėms narėms, ar tai reiškia, kad toms valstybėms narėms bus sutikta daugiau laiko, ar tai reiškia, kad bus kažkokios tai specifinės rekomendacijos pateikta, ar tai reiškia, kad skirtingų tempų bus galima viską įgyvendinti, ar tiesiog tie tikslai bus skirtingi. Kalbant apie Eurostatą turimą statistiką e, dėl namų ūkių sukūriamų atliekų, 13 metų duomenys rodo, kad yra itin daug skirtumų tarp valstybių narių ir dėja esame itin toli nuo vienodų sąlygų. Ir norėčiau sužinoti, ką komisija ketina padaryti, kad būtų pagerintas teisės aktų įgyvendinimas. Ačiū dabar, ponė Svica, prašau. Ačiū labai. Norėčiau pasveikinti poną Kataineną atvykusi į mūsų posėdį. Ir po visų kolegų pateiktų klausimų manau, jog du pagrindiniai elementai, kurie buvo paliesti, tai buvo TTIP, tai yra transatlantinės prekybos ir investicijų sustarimas ir taip pat žiedinė ekonomika bei atliekų klausimai. Kadangi, ponė Katainina, jūs aplankite turbūt beveik visas ES valstybės narės per keletą pastarųjų mėnesių, net nebejoju, kad pastebėjote, jog ekonomikos nevienodai plėtojasi tose 28 ES valstybėse narėse, tai tikrai bus sudėtinga viską e, vienodai įgyvendinti. Taip, mes visi norime žiedinės ekonomikos, norime, kad ji funkcionuotų, tad galime pritarti jūsų veiksmų planui. Būtų džiugu, jeigu ir atliekų direktyva būtų sugražinta. Tačiau kalbant apie tas tris dimensijas, kurias minėjote, tikiuosi, kad jų tikrai nepamirštė. Tai yra aplinkosauginė dimensija, ekonominė ir socialinė dimensija. Be šių matmenų tiesiog e, neturėsime ES pagrindo. Tačiau turiu pasakyti, kad jau beveik metai prabėgo, kai prasidėjo mūsų kadencija ir jūsų kadencija, liko dar ketveri metai ir visi tie planai, apie kuriuos kalbate, yra ilgalaikiai planai, tai yra penkerių ar dešimties metų planų. Na, o mūsų rinkėjai, mūsų piliečiai tikisi konkrečių, realių žingsnių, mes kaip parlamento nariai taip pat tikimės, kad imsitės uh, apčiopiamų žingsnių, tad norėčiau paklausti, kokių tokių konkrečių žingsnių ketinate imtis, kad e, būtume tikri, jog viskas bus įgyvendinta. Turiu dar vieną klausimą. Žinau, kad pastaruoju metu lankėte, lankėtės Kroatijoje ir žinau, kad yra sanglaudos fondai, struktūriniai fondai ir iki 20 metų 11,3 milijardo eurų yra numatyto. Tačiau parengtas ir naujas strateginis planas ir čia kyla tam tikruo abejonių, nes piliečiai tiesą pasakius nesupranta, koks yra skirtumas tarp Junkerio plano ir tarp e, investicijų plano e, per ES fondus. Ir man atrodo, kad labai svarbu atskirti tuos du elementus, aiškiai išdėstyti mūsų piliečiams, kas tai yra. Ir norėčiau išgirsti ir jūsų paaiškinimų, taip pat norėčiau daugiau sužinoti apie e, projektų atrinkimo komitetą. Minėjote e, tam tikras garsės įmonės, ekspertus, tačiau tiesą pasakius nėra iki galo aišku, kas, kokie asmenys atrinks tos projektus. Ačiū. Dėkoju. Visi mūsų nariai jau pateikė klausimus ir dabar, gerbiamas pirmininko pavaduotojų, suteiksiu žodį jums, tikiuosi galėsite atsakyti į užduotus klausimus. Ačiū labai. Pone Gardinė teiravosi apie tai, kaip būtų galima užtikrinti, kad finansavimas bus skirtas iš Europos strateginės investicijų fondo, net jeigu pelnas nebus itin greitas, nors projektas tai be abejo bus ekonomiškai gyvybingas, tačiau neįtin pelningas, galbūt turėtų e, kažkas primti tos sprendimus, e, įvertinus visas aplinkybės ir pagrindą. Visų pirma, Europos strateginių investicijų fondas koncentruosis į tokius didesnės rizikos projektus. Ir tai reiškia, kad bus galima gauti finansavimą ar paskolas tiems projektams, kurie yra rizikingesni. Ir ta rizika yra didesnė tuo atžvilgiu, kad pelnas nėra gaunamas itin greitai. Ir be abejo, tos investicijos nebūtų suteikiamos uh, jeigu nebūtų įvertinti išoriniai rizikos pasidalinimo elementai, tad tokie mažesnio pelningumo projektai taip pat gali atitikti EFSI finansavimo taisyklės. Ne komisija parengė tos projektus, tad mes tikrai nesame tie, kurie e, galės nuspręsti, ar geras projektas, ar tinkamas finansuoti, ar ne. Tačiau privatus investuotojai ketina investuoti į tam tikrus regionus ar šalis ir jie turi savų priežasčių tai padaryti. Ir jeigu jie apskaičiuos, kad projektas yra per daug rizikingas ir jeigu palūkanų norma bus tokia žema, kad nebus pelninga bankams skolinti lėšų, tada jie galės kreiptis į e FSI tada galės EFSI įvertinti, ar bus finansuojamas toks projektas. Ir bus vertinami visi tie išoriniai rizikos pasidalymo elementai, projekto pelningumas ir taip toliau. Pavyzdžiui, tokiuose šalise kaip Italija, Ispanija, Prancūzija ar Vokietija bent jau šiuo metu nacionaliniai bankai yra numatoma bendradarbiausio Europos strateginių investicijų fondų ir jie kartu finansuos tuos projektus, kuriuos finansuos ir Europos strateginių investicijų fondas. Ir tai yra itin sveikintinas dalykas, nes jie geriau pažįsta savo aplinką, savo klientus, visas tas sąlygas, kurios ten yra susidariusios ir tai sudarys geresnės galimybės padėti geriausiems projektams, taip pat mažoms bei vidutinėms įmonėms. Dabar ponios uh, E, Cveiger klausimas dėl to, kas atrinks tuos projektus. EFSI yra numatytas toks, e, tokia dviejų etapų valdysena. Visų pirma, tai yra komitetas, kuris įvertins rizikos laipsnį ir kuris nustatys, e, kokias yra investicijų politikos gairės. Ir tada yra tokia tam tikra ugnesienė tarp investicijų komiteto Ir taip pat bus tokių asmenų, kurie bus pasamdyti projektams vertinti. Ir jie tada jau arba iškels neikštį aukštyn, arba ne, priklausomai nuo projekto naudingumo. Tokia bus nepriklausoma įstaiga, kuri uh, dalyvaus projektų atrinkime. Ir kalbant apie Junkerio planą, apie finansavimą ir struktūrinius fondus. Struktūriniai fondai yra skiriami valstybėms narėms ir jie gali būti panaudojami tiesiog viešojo sektoriaus investicijoms ar viešojo privačiojo sektoriaus investicijoms ar taip, kaip regionai ar šalis nori juos panaudoti. Nuo kalbant apie Junkerio plane numatytą fondą, tai yra atskiras fondas, kuris yra tarsi tam tikras bankas, iš kurio visos privačios įmonės ar savivaldybės ar vyriausybės e, gali prašyti lėšų, e, remiantis tuo rizikos pasidalymo elementu. Čia nėra suteikiamos kažkokios tai subsidijos, tai yra labiau kaip paskolos ar e, kažkokios tai garantijos. Ir kalbant apie tą tokį akcinį kapitalą, tai yra labai svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir vienas dažniausiai užduodamų kapitalų yra susijusių su akciniu kapitalu. Taip, žinau, kad neretai sakoma, kad galima tiesiog e, gauti paskolas iš bankų ir tas paskolos e, bus pakeliamos ir palūkanų norma bus normali, tačiau trūksta to akcinio kapitalo, norint tai padaryti. Ir tas akcinio kapitalo elementas e, iš ties vaidina įtin svarbu vaidmenį. Ir kalbant apie investicijas, jeigu bus patirta kažkokiu nuostoliu, būtent fondas patirs e, tą smūgį. Ir kalbant apie tą rizikos pasidalimo elementą, jis taip pat yra įtin svarbus. Tikiuosi, ponė Dali, kad atsakiau jūsų pateiktą klausimą, taip pat įravotės apie minimalias projekto apimtis ar minimalius projektus, kurie būtų finansuojami. Kalbant apie mažų bei vidutinių įmonių finansavimą, taip, tie projektai yra gana mažų apimčių. Tačiau, kai kalbame apie infrastruktūros, investicijas į infrastruktūrą, tai yra didesni projektai ir be abejo Reikia nustatyti aiškius kriterijus. Ir greičiausiai bus kalbama apie kelių milijonų viršutinę ribą. Pone Išnievska taip pat teiravosi apie e, kasybos sektorių ir apie tai, ar Junkerio plane yra numatyta kažkokiu tai elementų, kurie galėtų uh, prisidėti prie kasybos sektoriaus pasikeitimų link tvaresnių ir švaresnių sprendimų. Investicijos į švaresnės technologijas e, kasybos sektoriuje galėtų panaudoti išteklius, todėl kad e, švari kasyba yra vienas iš sparčiausiai augančių sektorių Europos Sąjungoje. Ir pavyzdžiui, Kinijoje yra itin didelis poreikis tokioms švarioms, naujoms technologijoms. Jau dabar yra įmonių, kurios kuria tokias technologijas ir be abejo, jeigu bus tokio pabudžio projektų, manau, kad tikrai būtų galima teikti paraiškas dėl finansavimo. Ponas Dansas teiravosi apie tai, kokiu papildomų teisės aktų reikėtų šiuo metu. Na, kol kas negaliu atsakyti ar pateikti kažkokio konkrečiaus sąrašo. Būtent dėl tos priežasties mes esame įkūrę projektinę grupę komisijoje, ir bandome įvertinti, koks yra teisingas ir tvarus požiūris susijęs su žiedinė ekonomika, kokios yra tos e, tinkamiausios dimensijos ir tie klausimai, kuriuose reikėtų europinio masto reglamentų. Galbūt yra ir tokių sričių, kuriuose reikėtų mažesnio reglamentavimo. Taip pat bandome įvertinti, kuriuos elementus reikėtų suderinti, standartizuoti. Tad norime nuo rinkos ekonomikos perėti prie tokių tvaresnių sprendimų ir taip pat, kaip reikėtų nu panaudoti paskatas, ar reikia kažkokių reglamentų, ar teisės aktų, gal kažkokių kitų priemonių. Tad, kalbant apie šį iššūkį, turiu būti gana atsargus. Taip, tikrai įdomus iššūkis, tačiau ir tikrai sudėtingas. Reikia be abejo užtikrinti konkurencingumą, tvarumą, ir e, draugiškumą aplinkai ir ekonomikai. Tad suprantu, kad jūsų klausimas buvo svarbus, o mano atsakymas galbūt neįtin išsamus, tačiau kalbant apie žiedinę ekonomiką, tai nebus kažkoks tai vienas paketas, kuris bus jums pateiktas. Tai yra labiau toks pamatinis dalykas susijęs su apskritai šios ryties supratimu ir išsamesnėmis diskusijomis. Panas Lorenzas teiravosi, kokie yra mūsų siekiai susiję su dabartinė padėtimi ir e, savartynais bei atlikų perdirbimu. Be abejo, pagrindinis tikslas yra kiek įmanoma daugiau atlikų perdirbti ir vengti atlikų susidarimo. Ir man atrodo, kad jūs turbūt esate daug geresnis šios ryties ekspertas negu aš, tad nebandysiu jūsų pranokti. Taip pat, pane Riva, šiek tiek ravosi apie tai, kad Junkerio komisija galbūt neįti nori teikti naujus teisėkūros pasiūlymus. Taip tikrai nėra. E, naujoji komisija pilnai funkcionuoja penkis mėnesius. Ir jeigu norima daugiausia dėmesio skirti tiems svarbiausiems, didžiausiams dalykams ir nustumti į šalį e, netokius prioritetinius dalykus, be abejo, tai užima laiko, nes reikia viską įvertinti. Ir kalbant apie naujus teisėkuros pasiūlymus, viskas užima daug laiko ir kalbant apie tuos svarbiausius klausimus. Žinau, kad pavasario pabaigoje, vasaros pradžioje bus pateikta keletas naujų teisėkuros pasiūlymų. Su jais dabar yra dirbama. Taip pat buvo klausima apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Komisija nusprendė pradėti poveikio vertinimą, tai yra standartinė procedūra susijusi su kiekviena priemonė, kuri e, yra galimai didelio poveikio ir naujieji kriterijai, kurie bus nustatyti, greičiausiai turės didžiulį įtaką tiek ir sveikatos ryčiai, tiek ir priekybai, aplinkosaukai bei žemės ūkiai. Būtent todėl ir kalbant apie septintąjį aplinkosaugos veiksmų planą, kuris buvo patvirtintas 2013 metais, kaip žinia, ir parlamentas kartu su taryba patvirtino tą planą, ten yra minima, kad sąjunga e, turi parengti e, bendrus e, su grėsme susijusius kriterijus, kurie bus naudojami identifikuojant endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Ir būtent todėl turime tai padaryti. Tai tikrai nėra paprastas klausimas. Visi puikiai tai suprantate. Ir mokslininkai turi e, tam tikrų abejonių dėl šio klausimo. Tad turime būti visiškai tikri dėl to, ką ketiname nuspręsti, dėl ko ketiname priimti sprendimus. Ir tikrai reikia įrodymais pagristų faktų. Taip pat buvo organizuotas konsultacijos su visuomenė, 27 tūkstančius e, atsakymų į pateiktus klausimus gavome per tas konsultacijas, reikia juos dar atidžiai išanalizuoti ir manau tai padės nubrėžti tokį tvaresnį e, ir aiškesnį kelią, kuriuo judėsime toliau. Ponas Palčio kalbėjo apie tai, kad Vengrijoje galbūt trūksta patirties susijusios su viešųjų ir privačiųjų projektų įgyvendinimu. Na be abejo, visada yra ir gerų, ir neigiamų tokių projektų gyvendinimo pavyzdžių, tačiau kalbant apie privataus sektoriaus investicijų planus, e, Tam daugiausia dėmesio bus skiriama ir kalbant apie privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę. Dažniausiai įsivaizduojama, pavyzdžiui, greitkelių statyba ar panašus dalykai. Ir taip tikrai yra ir teigiamų, ir neigiamų pavyzdžių šioje srityje. Tačiau yra ir mažiau komplikuotų bendradarbiavimo tarp viešų ir privačiųjų investuotojų būdų. kad tikrai nėra būtina naudoti vien tos PPP projektus, norint gauti finansavimą iš kitos pusės. Tas gamybinis nutekėjimas, bei susiję klausimai buvo šiandien iškelti ir kal... Taip, matome tokių pavyzdžių, kad kai gamyba iš Europos yra perkeliama į Kiniją, tačiau atsiranda ir tokių tendencijų, kai atvirkštinių pavyzdžių matome, Ir be abejo, negalime uždraukti Europos kompanijoms e, persikelti į kitas šalis, juk tai yra susijęs su konkurencingumu, lankstumu ir taip toliau. Ponas Gramatikakis teiravosi, kaip būtų galima įtikinti investuotojus investuoti į Graikiją ar Graikijoje Visų pirma, turiu pasakyti, kad Europos strateginių investicijų fondas gali padėti, jeigu bendra situacija Graikijoje bus pakankamai stabili, kad būtų galima sudaryti privačiam sektoriui galimybės apsvarstyti didesnį investavimą. Tad EFSI prisimtų dalį rizikos, dalį rizikos, tačiau mes negalime priversti e, investuotojų kažkur tai investuoti. Ir aš labai tikiuosi, kad vyriausybė galės pakankamai stabilizuoti padėtį ir užtikrinti, kad privatieji investitoriai, išorės investitoriai galėtų apsvarstyti investuoti į energetikos sektorių Graikijoje arba į turizmą. Ir jeigu nutiktų taip, kad bus privatus investuotorius, kuris norės investuoti, tada EFSI galės prisimti tam tikrą rizikos pasidalimo elementą. Tikiuosi, kad situacija Graikijoje greitai pasikeis. Dėl inovacijų maisto pramonės rytyje, aš manau, kad tai galėtų būti viena iš e, tų sričių, kur būtų galima pasiekti pažangos. Ir e, iš tikrųjų Europa e, pirmauja maisto srityje, taigi manau, kad būtent ir maisto srityje galėtumėm būti novatoriški. bet aišku, čia reikėtų užtikrinti rizikos pasidalymą. Ponas Demis Makar, jūs paminėjote lankstumą. Ar turėjote omeny stabilumo ir augimo paktą? Ne? Gal galite patikslinti? Sorry, de vraag ging over uh, het pakket kringloop-economie. Eh, uh, eh, in die zin dus... Um... Ačiū. Mano klausimas buvo susijęs su ekonomikos paketu. Mūsų e, naujausiais duomenimis, kurios gavome iš Europos politinių studijų centro, yra teigiama, kad iš naujo bus peržiūrimi e, tikslai ir mane domina, ką tai reiškia e, kaip bus patikslinti tie e, tikslai atskiroms šalims. Ačiū. Dėkoju. Jeigu mes pažvelgtumėm į atskiras šalis, tai pamatytumėm, kad jos labai skiriasi ir iš tikrųjų negalėtų tos pačios šal... E, visos šalis įgyvendinti tų pačių tikslų tiek artimiausių, tiek ir tolimesnių laikotarpių. Be abejo, mes nenorime atsisakyti savo ambicijų arba jų sumažinti, bet turime pagalvoti apie tai, ką įmanoma pasiekti. Ir, kaip žinia, atskirose šalise situacija juk skiriasi. Dabar dėl atliekų tvarkymo paketo. Kokios, kokie yra dar svarbus teisės aktai? Tai, pavyzdžiui, yra teisės aktas susijęs su produktų dizainu, e, teisės aktas dėl veiksmingesnio e, išteklių panaudojimo, e, žaliavų panaudojimo, ES verslo modelių stiprinimo. Ir aišku, tai yra susiję ir su tvaresniu vartojimu, skolinimu ir darbė paminėčiau ir e, naujų technologijų skatinimą, taip pat vartotojų informavimą. Nes e, e, vartotojai ekonomikoje yra ne tik subjektai, jie yra ir objektai. Gerbiamas pirmininkė, noriu padėkoti už galimybę pasisakyti šiame posėdėje. Na, o aš noriu Jums padėkoti už tokius išsamius atsakymus. Ačiū už tai, kad pas mus atvykote. Jau aptarėme visus klausimus, kuriuos norėjome aptarti, tai aš jums tiesiog priminsiu. kad kitas mūsų posėdis įvyks balandžio 13 dieną. Ačiū Jums visiems, susitiksime kitą kartą. I uh, do